Kolegos, tęsime mūsų darbą. Prieš pereidamas prie mūsų popečio darbo tarkės ir mes balsuosime, norėčiau mūsų pranešėjams suteikti žodį, kad jie paskelbtų šį rytą vykusio keitimosi nuomonėmis išvadas. Mes svarstėme pranešimus e, skirtus daugiametį finansavimo programai. Ir tuo tarpu pasirodė paskutinis Europos vadovų tarybos išvadų projektas, e, paskelbta žiniasklaidoje. Ir žinoma, tos išvados šiek tiek dar keisis atinančiomis dienomis. E, jose yra viena pastraipa kuria, kuria aktualizuojama 13 pastraipą, aš perskaitysiu angliškai tą tekstą. Eurozonai. Tikslas yra siekti integruoto biudžeto pagrindo. Ir šiame kontekste reikia kurti mechanizmus, kurie padėtų priešintis e, netvariems biudžeto procesams, bei taip pat užtikrinti reikalingus fiskalinius gebėjimus ir tirti jų atsiradimo galimybės. Tokie mechanizmai būtų aktualūs eurozonai ir jų, uh, jie, jie, jie nebūtų apimti daugiametėje finansavimo programoje. Tekstas nėra uh, labai tikslus, bet toks dokumentas yra paskalbas Raimerį. Euh, merci, prezident. Uh... Ich kann ganz kurz sein, weil unser Vorsitzender hat ja. Äh Ačiū pirmininkė. Trumpai diskusijos pabaigoje mūsų pirmininkas labai iškalbingai pasisakė šią temą apie nusavus išteklius, sutartys ir eurozonos biudžetą. Ir aš pritariu jo vertinimui visiškai kaip girdėjome, turime būti pasirengę praktiškai bet kam. Šiandien dar negalime lyginti įvairių strategijų, bet mums teks reaguoti į šios reikalus anksčiau ar vėliau, ar tai per tarpinę ataskaitą ir balsavimą plenarinės sesijos metu, ir aišku diskusija tenai, ar galbūt vėliau tvirtinant e, vėlesnę rezoliuciją lapkričio mėnesį. Aš girdėjau, kad apibrėžiant Europos vystimosi fondą buvo dedamos pastangos užtikrinti didesnį skaidrumą EDF įtraukiant į biudžetą. 1957 metais man atrodo 189 straipsnėje e, buvo nuotytos nuostatos dėl paramos šalims, kurios patiria mokėjimų balanso problemų. Tuo metu, e, naftos krizės metu šios sumos pasiekė 268 milijonus ekių. E, tačiau vėliau buvo manoma, kad stabilumo pakto pakanka ir tos paramos susilaukė tik tai trys ne eurozonos šalis. Paskutiniai įvykiai. Stabilizuojant eurozonos padėdį traktuojami kaip visiškai atskiras reiškinys nuo daugiametės finansinės programos. Ir jeigu, aišku, kas nors taip mano, tai mes turime atidžiai stebėti, kas vyks ateityje. Noriu priminti, kad mes kaip parlamentas reikalavome atsižvelgiant į tuos 60 milijardų eurų e, paketą, kad būtų prirašyta nuoroda ir tam tikra eilutė biudžete. Manau, kad iš esmės mes visose frakcijose turime apsvarstyti, kaip turėtume išspręsti šį klausimą. Garanas Fermas yra visiškai teisus, yra tam tikros eilutės, dėl kurių reikia susitarti pagal bendrą sprendimą pri procedūra, tačiau vienai per kitaip turime pasvarstyti, ar tų priemonių užtenka, kai e, įvykiai klostosi tokios dinamikos, kurios mes nebegalime sustabdyti. Ar tuomet nereikėtų numatyti tam tikros kategorijos pačiame biudžete, um, tam tikrą eilutę, kuri būtų skirta eurui. Aš nekalbu apie eurozoną samoningai, galbūt reikėtų kalbėti apie su eurų susijusias priemonės. Tai yra viena galimybė, galbūt yra ir kokia nors kita galimybė adekvačiai reaguoti į e, šiuos e, pareiškimus, vengiant bet kokių nemalonių staigmenų. E, šiandien diskusijose e, noriu padėkoti beje už teigiamas pastabas ir Ivalas ir aš pietų metu taip pat aptarėme keletą dalykų. Negalime atsispirti kai kuriems pasiūlymams, ypač Jutos Mes visiškai teigiamai e, vertiname 2012 metų e, bendros deklaracijos parengimo galimybę ir manau, kad tokiam paketui reikėtų pritarti. O kalbant apie klimato kaitos politiką, čia reikėtų matyti tą bendrą kontekstą, todėl kad mes iš tikrųjų tarsi apeiname pramonės politiką, o reikėtų matyti bendrą visumą. Kalbant apie žemės ūkio politiką, aš e, esu už tai, kad reikėtų išlaikyti surę komiteto formuluotę. Vis dėlto kalbant apie, kaip ten vadinasi, ją reikėtų um, uh, uždaryti tą uh, egzistuojančią spragą, tai mes norėtume kiek kitos formuluotės, reikėtų sakyti panaikinti. Ir um, antro ir trečio ramščio sum, suliejimas. Manau, čia turėtų būti įmanoma perimti formuluotę iš pranešimo savo iniciatyva, kuris buvo patvirtintas plenarinėje sesijoje. O tie, kas kalba tik apie pirmą ramstį, pamiršta, kad to šalys, kurios gauna tiesioginės išmokas, dažniausiai yra antrame ra ramstyje, o tie, kas tiesioginių išmokų negauna, yra lentelės apačioje, tie gauna išmokas apskaičiuojant pagal hektaro dydį. Ir vienai par kitaip, taikant abi schemas, atsiranda tam tikrų neproporcijų. Ir todėl turime svarstyti, kaip atrodo pinigų srautai. Aišku, mes turime skirti patį turinį, turime pasvarstyti, kokios programos bus finansuojamos, tačiau e, nepamirškime e, pinigų srautų ir nekeiskime tų gerų dalykų, kurie jau yra nusistovėję. Kalbant apie preliminarų pranešimą, manau, kad tam tikras formuluotės galime priimti tik tuo met, kai matysime, kad atsakingi komitetai ir, ir giminingi komitetai jau yra prieėmę sprendimą. E, kol tokie sprendimai nėra e, priimti, nereikėtų mums nieko spręsti, Ir aišku, dar vienas kolega kalbėjo apie e, atokesnius, mažiau įsivyščiusius e, regionus. Čia reikėtų prašyti balsavimo dalimis ir palikti laisvę frakcijoms nuspręsti, kaip jos balsuos. Šiaip Visais tais atvejais, e, kai kolegoms susidarytų toks įspūdis, kad jų pakeitimai nebuvo įtraukti į kompromisinius pasiūlymus, tai aišku, manau, kad visais tais atvejais galime balsuoti dėl tų kolegų pateiktų pakeitimų atskirai. Aš tikiuosi, kad e, atsižvelgiant į šiandienos debatus, į pateiktus kompromisus, mums pavyks rasti visiems primtiną sprendimą. Aš žinau, kad kai kam netinka 25 procentų e, marža. E, Ivalo pozicija panaši kaip ir mano. Man dėl kai kurių dalykų skauda galva, dėl kitų dalykų kitiems skauda galva, taip jau yra. Tačiau negalime dėl savo e, interesų aukoti bendrą pranešimą, nes tuomet praras parlamentas savo balso svorį. Raimer, kokia išmintis? Tikiuosi, kad e, Ivo pritarė šiems išmintingiems žodžiams. Norite dar kažką pasakyti, pridurti ką nors? Ne? Dėkuoju. E, diskusijos baigtos ir balsuosime dėl šio klausimo rytoj. Dėl pakeitimų ir dėl kompromiso. Ir, kaip suprantu, iki pat e, paskutinės minutės išlieka galimybė, kad bus teikiami kompromisai žodžiu. Dabar periname prie balsavimo ir taip pat svarstymo prie kito pranešimo, kuris um, man buvo perėtas koordinatorių. Tai yra nuomonė dėl e, savo iniciatyvą rengiamo pranešimo, kurį rengia ekonomikos komitetas. Ir tai pranešimas skirtas Europos tarybos vadovo Van Rompojaus inicijuotas darbas, kad būtų sustiprinta ekonominė ir pinigų sąjunga pavadinimu Towards Genuine Monetary and Economic Union. Aš kreipiausi į pirmininkų suigą e, prašydamas, kad biudžeto komitetui būtų leista teikti savo nuomonę nes aš buvau susipažinęs su ankstesniu pranešimu, kuri, kurį paruošti buvo skirta poniai Taisen. Ir kuriame ekonomikos komitetas buvo raginamas pareikšti savo nuomonę klausimų, kuris visiškai priskirtinas mūsų kompetencijos sričiai. Uh, Na, oficialiai aš neprašiau, kad būtų taikoma 52 straipsnio procedūra, bet ekonomikos komiteto pirmininkė sutiko, kad būtent taip reikėtų mums, mūsų abiems komitetams bendradarbiauti. Ekon komitetas e, dėl taisant pranešimo balsuos e, kitą savaitę, spalio 15-ąją, o mums svarbu šią savaitę balsuoti, šiandien balsuoti dėl šio uh, pranešimo, kad į mūsų pakeitimus e, Ekon komitetas atsižvelgtų. Aš sutrumpinau pakeitimų pasiūlymus ir apsiribojau trimis labai konkrečiais klausimais, kurie priskirtini mūsų kompetencijos ryčiai. Taip siekiau praturtinti ekonomikos komiteto darbą, nesikišant į klausimus, kurie uh, priskirtini jų kompetencijai. Visų pirma, primenamas biudžeto vientisumo principas. Konkrečiai, remiantis prielaidą, jog finansinės priemonės e, bus patvirtintos tam, kad būtų galima užbaigti, kurti solidarumo priemonę ES viduje Taigi, remiant į šią prielaidą, siekti, kad tos priemonės būtų e, visos sutelktos atskiroje lentelėje. Tai yra bendrijos e, priemonės, tai, biudžet, tai bendrijos biudžetas finansuojamas iš bendrijos biudžeto. Jeigu yra kitos uh, rūšies fondų lėšų, pavyzdžiui, kelių valstybių bendradarbiavimo projektuose, pažtakant Europos stabilumo mechanizmą, arba kalbant apie galimą sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą, kad tai būtų aptarta e, priedė dokumente, kuris būtų pridėtas prie ES biudžeto, nes tai būtų labai svarbu ir būtų galima iš karto įvertinti tų, vis, tų priemonių visumos ekonominį veiksmingumą bei užtikrinti parlamento įgyvendinamą turimą e, parlamentinę kontrolę šio turinio. Taigi užtikrinti papildomumą. Taigi visų pirma, visi šie įsipareigojimai turėtų būti apibendrinti, apžvelgti priedę prie biudžeto. Antras dalykas. Jeigu norime užtikrinti Europos semestro konkretesnį turinį ir kon, kon, koordinuoti nacionalinę biudžeto sudarimo politiką ir ES biudžeto politiką, nes šį kartą tvirtime 29, 29 biudžetą, reikia turėti reikalinga priemonė, kad galėtume konsoliduoti 28 valstybių narių biudžetus. 28, nes Kroatija jau taip pat įtraukta. Įdomu yra tai, kad tas konsolida, tos siekis konsoliduoti, skaičiuoti yra techninis dalykas, tačiau nuo Masikos stoties niekada tai nebuvo daryta. Turėjau galimybę tai priminti teikiant pakeitimus rezoliucijai įdomiausia yra tai, kad Ekon komitetas tuo nelabai domisi. Ir manau, kad ši priemonė, šis įrankis yra techninio pobūdžio darbas. Tai yra visų duomenų apdorojimas, kad žinotume, koks yra biudžeto ekonominis poveikis. Taip pat vis, visų 28 valstybių narių biudžeto ekonominis, koks yra poveikis ES biudžeto metinis poveikis. Įdomiausia yra tai, kad iki šiol tos informacijos neturėjome ir nieko nežinojome. Ir kalbame apie politikos priemonių derinį jeigu lygintume šį politikos priemonių derinį mišinį su amerikiečių politinių priemonių deriniu, pavyzdžiui, koks ten galima lyginti federalinį biudžetą ir valstybių biudžetą, ES yra kitaip, yra 28 valstybių narių biudžetai ir Europos biudžetas. Todėl reiktų bent jau pabandyti e, susikurti priemonę, įrankę, kuris leistų įvertinti bendrą visuminį biudžeto poveikį. Tai yra kiekviena valstybė narė pateikė savo apibrėžimą, kas yra e, biudžetinės išlaidos, biudžeto deficitas. Reiktų suderinti vis, visus tuos metodus ir skaičiavimo būdus. Trečias svarbus dalykas. Reiktų pasinaudoti šią galimybę ir priminti apie būtinybę atsijėti Europos biudžetą nuo nacionalinių biudžetų. Kalbu apie ES biudžeto finansavimą iš nacionalinių biudžetų lėšų. Reikia ES biudžetą finansuoti iš nuosavųjų lėšų ir svarstant taisant pranešimą. E, tai, buvo, da, tai yra dar viena proga apie tai priminti. Ir aš dar kartą teikiu pasiūlymą, primenu, kad Europos parlamentas svarsdam, sasydamas, man atrodo, Katarin Trautman pranešimą, priminė apie tai. Tačiau dabar yra tokia padėtis, kur iš dalies prieštarauja sutartims, nes bendrės biudžetas yra iš dalies finansuojamas nacionaliniu biudžetu. Reikia siekti, kad bendrijos biudžetas būtų kitoks. Jis šiuo metu sudaro uh, 3 procentus BNP ir reiktų siekti mažinti valstybių narių finansavimą. Nes dabar prašome valstybių narių taupyti ir finansuoti ES biudžetą. Tai nenuseklu. Tikrai reikia tuos biudžetus atskirti. Negalima bausti valstybių narių. Patikta 20 pakeitimų šiam tekstui. Aš bandžiau juos visus įtraukti. Taip pat ir kolegos Richardo Ashworfo pakeitimus. Jo šiandien yra, nes jei aš neklystu, jis yra Šiandien Birmingime, bet James Ellis yra čia. Yra. Jie išreiškia kai kurių pasiūlymų, kurie visiškai prieštarauja komiteto narių daugumos pasiūlymams, taigi juos neatsižvelgiau, bet kitiems žiedo pasiūlym, pasiūlymams pritariau. Ivailo Kalfin, dėl, su juo sutinku dėl pakeitimų. Vienas pakeitimas mane šiek tiek trikdo, nes jis nepriskirtinas mūsų komiteto kompetencijai, veikiau ekonomikos komiteto. Ir tai yra pakeitimas numeris 15. Aš kreipiuosi jį dabar ir jisai pasakys, ar jis nori atsimti jį ar ne. Ar kas nors norėtų ką nors pasakyti ar prašyti žodį Vailą, prašau. Uh, uh, uh, Ačiū pirmininkiau. Dėl 50 pakeitimo aš norėčiau, kad išlaikytume jį, nes jis atinka tą dvasę, kurią esame kalbėjome, kalbėjęsi, kad Europos institucijos dalyvautų priimant sprendimus. Tai tiesiogiai susijęs su tuo, ką darėme, darome biudžeto komitete. Šį rytą kalbėjomės apie E, gandus susijusius su biudžetais, apie kitus biudžetus. Man atrodo, kad turime būti nuoseklus ir aš norėčiau, kad. E, norėčiau, kad kolegos pritartų 15 pakeitimui. Dar vienas klausimas dėl žodinių pakeitimų. E, žodinių pakeitimų, kurį siūlo kolega Torvaldsas. Jis siūlo pakeisti dviejų dokumentų rinkinį šešių dokumentų rinkiniu. Aš suprantu, kad dviejų dokumentų rinkinys dar nėra tikrovėje egzistuojantis dalykas. Jis neužbaigtas dar šis darbas. Tačiau aš manau, kad E, ten signalų yra gerų taip pat. Reikėtų paminėti abu susidarimus dėl dviejų dokumentų rinkinio ir dėl šešių. Do you agree? Thank you, Mr. President. Well, it's, uh... Ar sutinkate? Ačiū, pirmininkė. Mano požiūriu, tai buvo techninis pakeitimas, dabar kaip e, jį išdėstė kolega, jis man visiškai priimtinas. Gerai, ačiū. Kitų pastabų nėra. Euh, Taigi dabar periname prie balsavimo. Balsavimo sąrašas. Pirmai pastraipai ir šito ašvarfo pakeitimas numeris 9. Siūlau. E, teikiamas balsavimui pakeitimas atskiromis dalimis dėl pirmosios dalies įtraukti žodžius and guarantees. Aš, kadangi esu pranešėjęs, siūlau balsuoti už kas už. Ačiū, kas prieš. Susilaikė pritarta. Toliau. Kita dalis pakeitimo netitinka to mano pasiūlymo dvasios, dėl to siūlau balsuoti prieš. Kas už. 5, 6, kas prieš. Ačiū, susilaikė, atmesta. Toliau pakeitimas žodžiu, kurį teikia ponas Torvalds, e, pranešėjas neprieštarauja, šiuo pakeitimus siūloma žodžius Banking Union išbraukti ir įrašti žodžius Roadmap towards Genuine Economic and Monetary Union. Iš esmės čia primenama uh, oficialiai pradėtas Van Rompaus darbas. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 111 Ešvarfo. Aš prieš kas už. Kas prieš? Susilaikė. Atmesti. 12. Izabel Duron pakeitimas. Pranešėjas už kas už. Ačiū, kas prieš. Susilaikė pritarta. 13 Aškurfo pakeitimas. Juo siūloma išbraukti ketvirtą pastraipą. Pranešės prieš. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 14 pakeitimas. Pono Verdeno. Pranešės prieš. Nes juo nueinama per toli. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmestas. Kitas pono Torvalco pranešimas. Atsiprašau, pakeitimas, e, siūlymas dėl dviejų aspektų. E, tai čia pakeitimą teikia ir Ivailo, kuris siūlo pakeisti kai kuriuos skaičius, kas už kas prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis. Siūloma įrašyti papildomą tekstą e, pastraipos gale. Man atrodo, kad šiuo pakeitimu siūloma gera formuluotė. Kas už? Ačiū, kas prieš. Susilaikė pritarta. Toliau. 15 pakeitimas Ivailo Kalfin. Jis atsisako jį atsijimti. Pranešėjas negali jūsų versti balsuoti prieš vicepirmininko pakeitimą. Kas už? Ačiū, kas prieš. Ačiū, kas susilaikė. Dauguma buvo už. Bet Ivailo atsiemė 16 pakeitimą. Dar vienas pakeitimas teikiamas žodžiu. Pono Torvalco. Komisija privalo atsižvelgti biudžetą vieningo priežiūros mechanizmo pasiekmes biudžetui. Pranešės už kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar konstatuojamosios dalies punktai. Yra pirmas pakeitimas Ashworfo ir jo atveju siūlau balsuoti atskiromis dalimis. Pirmoji dalis - siūlymas įtraukti tekstą į Special Euro Area. Aš už, kas už. Ačiū, kas prieš. Gūja, kas susilaikė pritarta. Antroji dalis. kur kalbama apie stabilizacijos mechanizmus. Pranešėjas savo tekste yra parašęs e, kitokį tekstą. Kas už, pranešės prieš. Aštuoni. Kas prieš? Dauguma susilaikė atmesta. Ir trečioji dalis. Rašyti žodžius funded by members of the euro area. Tai geras patikslinimas pranešės už kas prieš susilaikė pritarta. Toliau. Antras Sarijų Švolskį pakeitimas atkrenta. Trečias Čelio Ašvirfo pakeitimas. Čia vėlgi, būdamas pranešėjai, bandžiau maksimaliai atsižvelgti šį pakeitimą. Nepritariu pirmąjį pakeitimo daliai iki teksto Contributions to the Union's Budget. Tai kas už šią dalį pirmąją. Kas prieš? Dauguma susilaikė. Pirmąjį dalį nepritarta. Toliau antroji dalis. su pakeitimu žodžiu, pagal kurį atsiranda nauja, naujas konstatuojamosios dalies punktas. Akcentuojama skirtumas tarp eurozonos narių ir ne eurozonos narių, man atrodo, kad yra teisėtas patikslinimas pranešėjas už kas už. Ačiū, kas prieš. Susilaikė pritartą. Ketvirtas pakeitimas pranešėjas už. Prieš susilaikė. Penktas pakeitimas įvailo teikiamas. Pakeitimas žodžiu pranešėjas už. Kas už? Prieš. Pritarta. Šeštas, septintas, aštuntas. Dėl visų kartų įvailo galime balsuoti. Pranešėjas už. Kas už? Ačiū. Kas prieš? susilaikė, trim, visiems trims pakeitimams pritarta. Žodinis pono Torvalco pakeitimas. Naujas konstatuojamosios dalies punktas. Pranešėjas už. Kas už? Kas prieš? Pritarta. Balsuojame dabar dėl viso, viso nuomonės teksto su pakeitimais. Balsuojame elektroniškai, balsavimas prasideda. Tikiuosi, kad šį kartą visi turite savo korteles. Vicepirmininkai irgi gali balsuoti, jeigu nori. Balsavimas baigtas. 30 už 2 prieš 4 susilaikė, Nuoširdžiai sveikinu pranešėją, sako pirmininkas. Je, je ne suis pas candidat en tant que président pour faire des rapports. Quand les coordonnateurs m'honorent, je, je l'ai fait. Koordinatoriai man sutikė šią garbę šį kartą rengti šį pranešimą ir, kaip jau sakiau, bandžiau kiek įmanoma daugiau jūsų pakeitimų įtraukti. Toliau balsavimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Helga turi balsavimo sąrašą jau dabar ir todėl visos politinės sąlygos yra. Uh, pradėti balsavimą. Pradėsime nuo 11 ir 16 pasiūlymų, kuriuos teikia ponas Dardenas ir galbūt Helga juos kažką nori pakomentuoti, ne? Euh, non, M. Darden n'est pas dans le groupe d'Elga. Il est plutôt dans le groupe de Göran. Est-ce que Göran, you want the floor to... Nenorite žodžio, tuomet balsuojame. Pirmasis pranešimas. Vadinasi, tok, tok. Įdomus pavadinimas. Yra visa eilė pakeitimų, kuriuos teikia Užimtumo komitetas. Šeši. Šešis teikia užimtumo komitetas. Pranešėjas juos palaiko ir mm, jiems pritarė. Ar galiu juos teikti visus kartu balsavimai? Ne. Ant, antras pakeitimas. Kas už, kas prieš? EPP ir ponas Hartongos. Man atrodo, kad dauguma yra už, bet e, beveliu jų patikrinti. Balsavimas prasidėjo. Yra kolegų, kurie paliko savo korte, korteles, bet dar negrįžo iš kitų renginių. Balsavimas baigtas. 19 už 17 prieš. Taigi visada geriau pasitikrinti. Par, pritarta. Trečias pakeitimas. Pranešėjas už kas už. Trečias. Kas prieš? Dar mm, neaiškiau, vėl balsuojame elektroniškai. Balsavimas prasidėjo. 44 kortelės ir kai 33 balsuoja. Balsavimas baigtas. 14 už 22 prieš. Šis pakeitimas atmestas. Praneš... Ketvirtas pakeitimas. Pranešės už. Kas už? Prieš. Susilaikė. Šiam pakeitimui pritarta. Penktas. Pranešėjas už. Kas už? Kas prieš? Reikia vėl patikrinti iš naujo. labai išsiskiria nuomonės. Balsavimas baigtas. 18 už 17 prieš. Lieka dar vienas, šeštas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Du prieš. Labai didelė dauguma. Šešio, šeštas patvirtintas. Aštuntas liberalų pranešėjas prieš kas už, kas prieš, mamutai. Ir gūja susilaikė. E, aštuntas atmestas vienašališkai. Devintas pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Dešimtas tų pačių autorių pranešėjas už, kas už, prieš. Aštuoni susilaikė pritarta. Vienuoliktasis ir dvyliktasis liberalų. Kartu galime dėl jų balsuoti? Ne, negalime. Kai Helga jau turi savo balsavimo sąrašą, viskas vyksta labai sudėtingai. Vienuoliktasis pranešėjas prieš kas už Kas prieš? Mamutui ir ponas Hartongas bei Gūja susilaikė. Atmestas. Dvyliktasis. Pranešėjas e, neigiamai įvertina, kas už. Septyni prieš. Susilaikė ta pati dauguma jį atmetė. Yra tik vienas pakeitimas konstatuojamosios dalies punktams. Liberalų frakcijos pirmas pakeitimas pranešėjas prieš kas už. Kas prieš. Susilaikė. Taip pat atmestas. Dabar galutinis balsavimas dėl pono Dardeno pranešimo pavadinimu Tok Tok. Balsavimas baigtas. 28 už 5 prieš 2 susilaikė sveikiname poną Dardeną. kuris, dėl kurio pranešimo balsavime jam nesant. Antras pono Dardeno pranešimas dėl dėl Calko nuomonės esančios Niderlanduose. Ar galime balsuoti dėl viso bloko pakeitimų? Dėl pirmojo pakeitimo pirmajame puslapyje ir kitame puslapyje, ne? Tuomet antras pakeitimas užimtumo komisijos. Kas, komiteto, kas už? Pranešės už. Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Trečias pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. Ketvirtas už. nesuprantu to triukšmo, kuris girdisi mano dešinėje. Reikia balsuoti elektroniškai dėl ketvirtojo pakeitimo. Nesuprantu tų inkštimų, sako pirmininkas. Dvidešimt aštuoni balsuoja. Balsavimas baigtas. 14 už 21 prieš. Penktas pakeitimas pranešėjas už kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas už, prieš. Susilaikė pritarta. Septintas už. <clears throat> Prieš. Susilaikė pritarta. Aštuntas už. Prieš. Susilaikė pritarta. Devintas yra jau kitų autorių pranešėjų. Pran, e, liberalas, atsiprašau, pranešėjų nepatinka. Kas už? Kas prieš? Mamuto ir guja susilaikė atmestas. Dešimtas ponios Bereš. Pranešės už kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Aštuonioliktasis bei ne, 11 ir 12. Galime dėl abiejų kartų Liberalai, ar galime? Ne, tuomet vienuoliktasis. Pranešės prieš kas už. Kas prieš? Susilaikė atmestas. Dvyliktasis. Pranešės prieš kas už. Kas prieš? tie patys plus Helga atmestas. Yra tik vienas pakeitimas konstatuojamosios dalies punktui, pranešėjas prieš kas už, kas prieš susilaikė e, atmestas. Dabar gautinis balsavimas, balsuojame elektroniškai, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 28 už 5 prieš 2 susilaikė pritarta. Sveikiname poną Dardeną. Toliau 12. Darbo tarkės punktas. Ir pranešimas skirtas pežo gamyklos darbuotojams. Visų pirma, užimtumo komisijo, komiteto E, pakeitimai, daugybė jų. Labai norėčiau, kad balsuotume dėl jų visų kartu. Be septintojo. Su septintuoju. Iki septintojo pakeitimo pranešės už kas už. Pone Hartungai, jūs norite, kad balsuotume atskirai, ne? Kas prieš? susilaikę, pritarta. Aštuntas pakeitimas pono Alvaro pranešėjas prieš, kas už. Kas prieš? Dauguma susilaikė. Atmestas. Devintasis užimtumo komiteto pranešėjas už, kas už. Prieš susilaikė pritarta. Dešimtasis ir vienuoliktasis dėl abiejų kartų. Dėl dešimtojo pranešėjas prieš kas už. Prieš. Ta pati dauguma susilaikė atmesta. Vienuoliktasis kas už. Kas prieš. Didžiosios frakcijos susitarė jį atmesti ir atmesta. Pirmasis pakeitimas. Pranešėjas prieš kas už. Devini kas prieš. Daugiau nei devini. Susilaikė atmesta. Dabar elektroninis balsavimas dėl viso teksto. Kotinį pranešimo balsavimas baigtas. Niekas nebalsuoja. 25 už 5 prieš, 3 susilaikė. Sveikiname ponę Kodinį. Į Dardenę, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, Dardenne revient. Cette fois-ci, nous sommes à nouveau aux Pays-Bas, Gelderland. Dar kartą, dar vienas AGF pranešimas e, dėl Gelderland. Turime aštuonis pakeitimus, kuriuos pateikė Rimtumo komitetas. Antrasis, kas už, pranašės už, prieš, susilaiko, priimta. Trečiasis už, prieš, susilaiko, pritarta. Ketvirtasis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 105. Kas už? Prieš? Susilaiko patvirtinta. Man atrodo, ta pati dauguma. Šeštasis už? Prieš? Du. Susilaiko patvirtinta. Septintasis už? Prieš? 1, 2, 3. Susilaiko. Patvirtinta aštuntasis, kas už. Prieš vienas susilaiko, patvirtinta. Devintasis. Liberalai. Pranešėjas prieš. Kas už? Aštuoni. Prieš. Susilaiko atmestas. Dešimtasis. Pranešėjas už. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Vienuoliktasis ir dvyliktas kartu. Ne. Vienuoliktasis. Pranešėjas prieš. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Dvyliktasis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. Labai gerai nematau, koks yra subtilus skirtumas tarp šių dviejų pakeitimų. Balsuojant. Pirmasis pranešėjas prieš. Kas už? prieš susilaiko. Atmestas galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Pratame balsuoti. Čia jums padės e, padėję priejusi. Taigi galvinis balsavimas, nepaisančio nedidelio trikdžio, matome, kad 29 už, 3 prieš, 3 susilaikė. Taigi sveikiname ponę Dardaną. Ir toliau 14 punktas, pono Alvaro pranešimas. Taip, pono Alvaro Galicija Metal. Taigi, visa eilė pakeitimų pono Naracho ir Garyga. Pranešėjai jis nepatinka. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Atmestas. Ar galima visus berės pakeitimus balsuoti kartu? Ne. Trečiasis. Pranšėjas prieš. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. Ketvirtasis. Pranšėjas prieš. Kas už? Prieš. Susilaiko Atmesta tą pačią daugumą. Penktasis. Ketvirtasis pakeitimas. Pranšėjas prieš balsuojam elektroniniu būdu. Balsavim, balsavim, balsavim, balsavim. Baigiame balsuoti. 24 už, 9 prieš. Toliau, penktasis pakeitimas pranešėjas prieš kas už Kas prieš? Patikrinsime elektroniškai. Nesuprantu, kas čia vyksta. Fani perdoda įvairias instrukcijas, viskas yra labai subtilu. Balsavimas baigtas. 12 už 21 prieš, niekas nesusilaikė, 5 atmestas, 6. Panašias vėl prieš, kas už. Prieš. Susilaiko. Dauguma už. 7. Negalima balsuoti kartu dėl 78, 9. Panašias už, kas už. Prieš. Vienas, du, susilaiko patvirtinti. Dešimtasis pranešėjas prieš. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Devintosios pastraipos. Vienuoliktasis pakeitimas. Pranešėjas prieš. Kas už? Prieš. Susilaukė, laiko atmestas. Trys ispaniški pakeitimai. Pranešėjas prieš. Ar galima balsuoti bloku? Kas už? Prieš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Susilaiko patvirtinti. Pirmasis pakeitimas prašęs prieš. Kas už? Prieš. Susilaiko. Ta pati dauguma patvirtinta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Votez, votez, votez, votez. Le vote est clos. Balsavimas baigiamas. 26 už 8 prieš, vienas susilaikė. Sveikiname pranešėją. Toliau periname prie Dominiko Rikė, AstraZeneca, Švedija. Pranešimas. Man sakė, trečiasis pakeitimas atsimtas, ar taip? Ar galima? Ne, negalima dėl visų balsuoti, bet kartu antrasis pakeitimas pranešės už kas už. Prieš Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni. Susilaiko, patvirtintas. Trisas atimtas, ketvirtasis, priešėjas prieš. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmestas. Penktasis pranešėjas pritarė. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Šeštasis pranešėjas nepritarė. Kas už? Kairiai. Kas prieš? susilaiko atmestas. Septintasis pranšėjas pritarė, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Aštuntasis pranšėjas pritarė, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Devintasis Alvaro pranšėjas nepritarė, kas už, prieš, dauguma susilaiko atmestas. Dešimt Penktasis pranešėjas pritarė. Kas už? Prieš? Susilaiko patvirtintas. Vienuoliktasis pranešėjas pritarė. Kas už? Prieš? Septyni. Kas už? Na, kas pasilaiko patvirtintas. Dvyliktasis pranešėjas nepritarė. Kas už? Prieš? Susilaiko atmestas. Tryliktasis, tas pas autorius. Kas už? prieš susilaiko atmestas. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmestas. Galtinis balsavimas elektroninis. Pradedame balsuoti. Drąsiau, drąsiau balsuojam. Balsavimas baigiamas. 25 už, 5 prieš, 4 susilaikė, patvirtintas, sveikiname poną Rikė. Toliau, ponas Rikė, ne? Toliau, Dominikas Rikė, bet čia jau ne EGF. Ar galima balsuoti blokų? Dėl pervedimų. Yra narių, kurie balsuotų dėl teisinės pagrindo vienaip, o dėl pervedimų kitaip. Taigi dėl pervedimų 11. Ah oui, d'accord. Je, enfin bon, moi, je, je, je préfère reprendre. Je, je vous propose méthode de vote. Hein. Je... Siūlau tokį balsavimo metodą. Balsuojame iš eilės dėl teisinio pagrindo ir po to ir dėl pervedimo. E, Pervedami dėl tok-tok, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Pervedimas dėl Salko Dardano pranešimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Pervedimas dėl Pežo. Kotinį, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Pervedimas dėl Gelderland. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Pervedimas Galicija Metal. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Pervedimas AstraZeneca. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta ir dėl visų perdėmų pavalsavome. Dabar per, galime pereiti prie kito reikė pranešimo. Dėl Europos sienų stebėjimo sistemos įkūrimo. Pradedame nuo pranešėjo pakeitimų serijos. Gal galėtume kaip nors balsuoti bloku? Ne. Gerai. Septintasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Socialistai, pana Artonga, dėmesio. Patvirtinta. Aštuntas. Kas už? Prieš. Reikia patikrinti. Dėl aštunto pakeitimo elektroninis patikrinimas. Aštuntasis pakeitimas. Balsuojame. Balsuojamas baigiamas. 13 už 20 prieš. Niekas nesuslaikė. Aštuntasis atmestas. Devintasis pranešėjo pakeitimas kas už. Prieš susilaiko atmesta taip pat ta pati dauguma. Dešimtasis pranešėjo pakeitimas kas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Vienuoliktasis už. Prieš susilaiko patvirtintas. Dvyliktasis už. Prieš susilaiko atmestas. 18. Pono Artongo. Kas už? Pranešėjas prieš. Vienas. Kas už? Prieš e, susilaiko atmesta 13. Pranešėjo. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas dėl konstatuojamų dalių antrasis, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 16 Juta Haug. Pranešėjas pritarė. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 17 pono Artongo. Pranešėjas yra prieš. Kas už? 2, 3, 4. Prieš. Susilaiko atmestas. Ar galima bloku balsuoti dėl likusių pranešėjo? Ne. Trečiasis pranešėjo, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Ketvirtasis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Penktasis už, prieš, susilaiko, trys prieš, pritarta. Šeštasis, kas už, prieš, 2 susilaiko, pritarta. Toliau dėl teisėkuros rezoliucijos pasiūlymo. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Šeši. Susilaiko. Pritarta. Kad keturioliktasis. Kas už? Prieš? Susilaiko. Pritarta penkioliktasis pranešėjos pritarė. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Nekėlė. Voilà, le vote est clos. Baigėme balsuoti 28 už, 4 prieš, 1 susilaikė. Sveikiname. Toliau kitas pranešėjas. Dabar turime 3 Giovanni Lavija pranešimus. Pradėsime nuo 18 dėl bendrosios žemės ūkio produktų rinkos organizavimo. Tai yra vienas bendras CMO reglamentas. Pradedant dėl 12 pranešėjų, dviejų pranešėjų pakeitimų. Kas už? Prieš. Labai gerai. E, prasidėjo viskas labai gerai. Elektroniniu būdu dabar balsuojame. Pradedame. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. 13 už, 16 prieš. Niekas nesuslaikė. Šie pakeitimai atmesti. 2 Petrė Jaro pakeitimo blokų. Gerai. Pranšėjas yra prieš. Kas už? Septyni. Kas prieš? Ačiū. Susilaiko. Atmesti. Soza Wagnerio pakeitimas. Kas už? Pranešėjas už. Prieš. Susilaiko atmestas. Trečiasis pranešėjo pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. Ne? tikriname trečią pakeitimą elektroniniu būdu. Balsuojame. Trisdešimt šešios kortelės, trisdešimt vienas balsas. Dvidešimt du už, devyni prieš. Bravo, Jūta. Trečiasis patvirtintas. Dešimtasis. Sauza Wagneris. Pranešėjas pritarė. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. Vienuoliktasis. Tas pats autoris. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Dvyliktasis. Pranešėjas prieš. Kas už? prieš susilaiko atmesta praktiškai vienbalsiu. Ketvirtasis pranešėjo, kas už, prieš susilaiko pritarta. Penktasis pranešėjo, kas už, prieš susilaiko pritarta. Tryliktasis Oza Wagner, kas už, prieš Elektroninis patikrinimas dėl 13. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. 16 už, 15 prieš. Niekas nesusilaikė. 14. Soza Wagner pranešėjas nepritarė. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 15. Petris Jaras. Pranšėjas nepritarė. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. Šeštasis pranšėja. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. Šešioliktasis Oza Wagner pranšėjas prieš. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 17 ir 18 kartu. Gerai, Petra Jaro pranešės Petra. Kas už? Prieš. Aštuoni susilaiko pritarta. Elektroninis balsavimas dėl. Mm, elektroninis galtinis balsavimas. Pradame balsuoti. Baigiame. 27 už 2 prieš 2 susilaikė. Sveikiname. Giovanni dėl šio pranešimo patvirtinimo. Nu. Dabar periname prie dar vieno Giovanni Levija pranešimo - tiesioginės išmokos. Devynioliktasis darbo atvarkės punktas tiesioginės išmokos ūkininkams pagal BŽUP paramos schemas. Pradėsime nuo trijų Sosa Wagner prane, e, pakeitimų. Balsuojame kartu. Ar kas nors pasakė ne? Galėjom balsuoti kartu. Gerai. Pranešėjas prieš, kas už? Helga, kas prieš? Susilaikę. Helga yra viena atmesta 17 pranešėjo, kas už. pranešėjas. Yra pateiktas pirmininkės žodinis pakeitimas. Kai mes rengėme pranešimą, dar nebuvo numatytos BŽUP paramos schemos, todėl mes pagalvojame, kad reikėtų pakeisti tekstą tokią formuluotę, į kurią būtų įtraukta kad e, praneš, tarpinėme pranešime yra numatyta tai ir tai. Mes perėmėme formuluotę iš surė komiteto pranešimo. Geranai. Ačiū pranešėjui už jo pakeitimą žodžių. Aišku, visada reikia pasitikrinti, ar teksto formuluotė yra ar ne reglamente. Tačiau jei uh, E, tokia formuluotė reglamente būtų, tada ta formuluotė turėtų būti tokia pati, kaip ir e, daugiametės finansinės programos reglamente. Visiškai pritariu tam. Aš supratau, kad yra žodinis pakeitimas, siekiant laikytis to pat, tos paties formuluotės. Uh, kuri yra preliminariame pranešime. Ir tas pakeitimas, žodinis pakeitimas yra įtrauktas kaip 9a pakeitimas. Šis tekstas bus įtrauktas į pirmąją A konstatuojamąją dalį. Taigi galime balsuoti dėl šių beveik identiškų tekstų kartu. Taip? Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Tai reiškia, kad dabar balsuosime dėl 18, ar ne? 18 jar pakeitimas, pranešėjas prieš, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 19 Peter jar, um, pranešėjas už, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 20 pakeitimas, Sasa Wagner, pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 Pėterio Jar pranešėjas prieš, kas už, prieš. Susilaikė, atmesta. 22 pranešėjas už, kas už, prieš. Sidonija? Ar tai e, asmeniška pastaba ar EPP? Kas už 22? Pranešėjas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 23, 24 galime balsuoti kartu, ne? 23 pranešėjas prieš kas už. 4, 5, 6, 7, 8. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 24 pranešėjas prieš kas už. 5, 6, 7 prieš, susilaikę, atmesta. Pranešėjo pranešimų pakeitimai ir galima balsuoti kartu, ne, tai dėl pirmojo, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Antrasis pakeitimas už, prieš, penki, šeši, susilaikę, priimta. Trečiasis, kas už, prieš, septyni prieš, susilaikę, priimta. Gal galima balsuoti dėl Sosa Wagner pakeitimų visų kartų, pranešėjas prieš, kas už. Niekas prieš susilaikę. Sosa Wagner dinksta. Ketvirtas e, atsimtas, 33-asis, e, dar vienas Asa Wagner, pranešėjas prieš kas už. Prieš susilaikę. Atmesta. Penktas pranešėjas, pranešėjo kas už. Prieš susilaikę. Priimta. Šeštas pranešėjas, pranešėjo kas už. Prieš. Du susilaikę. Priimta. 34 Pėterio Jaro, pranešėjas už, kas už. Prieš. Susilaikę priimta. Septintas pranešėjo, kas už. Prieš. Mm, pasitikrinkime elektroniniu balsavimu. Septintasis pakeitimas. Balsavimas pradedamas ir vis dar vyksta, balsuokite visi. Ir toliau taip. Yra du e, esantieji, kurie nebalsuoja. Balsavimas baigiamas. 18 už, niekas nesusilaikė, priimta. 35 e, Piterio Jarokas už, prieš. Susilaikė, priimta. 36 Sosa Wagner, pranešėjas prieš Ar kas nors už? Ne? Atmesta. 37. Pėterio Jar. Pranešėjas prieš. Kas už? Panas Hartang ir Tripel. Kas prieš? Daugelis susilaikė atmesta. 38. Asan Wagner. Ar kas nors būtų už? Ne. Vėl dinksta. Aštuntas. Ne, mes jau balsavom, todėl kad čia buvo žodinis pakeitimas. Devintas Peterio Jaro pranešėjas prieš kas už prieš susilaikę atmesta. Dešimtasis Osa Wagner nieko nedomina, ne vis dėlto pono Harterį domina, kas prieš susilaikę atmesta. Trys Peterio Jaro, ar galima balsuoti kartu? Ne. Vienuoliktas pranešėjas prieš kas už 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kas prieš? Susilaikę atmesta 12 Pėterio Jaro, kas už. Vienas, kas prieš, susilaikę, atmesta. Tryliktas Pėterio Jar, kas už. Vienas, prieš, susilaikę, atmesta. Balsuojame dėl viso nuomonės projekto. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Dvidešimt devyni už, dvidešimt penki prieš, du su, atsiprašau, 25 už, 2 prieš, 2 susilaikę priimtas. Dar vienas pranešimas. Čia e, kalbama apie paramą kaimo plėtrai. Ar visi turi balsavimo sąrašus? Penktas Pėterio Jaro, pranešėjas prieš kas už. Susilaikė atmesta. Atmesta. Pirmas pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 17 Wagner, kas už, e, dingsta 18 Wagner, kas už, jis irgi atkrenta 19. Irgi panašiai, 20 irgi taip pat. 21 pranešėjas už, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 22 Pėterio Jar, pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Antras pranešėjo, kas už, prieš, susilaikę. Norėčiau pasitikrinti elektroniniu būdu, susidaro toks įspūdis, kad didžioji dauguma buvo prieš, tačiau nelabai aiškiai. Kai kam labai sunku pakelti rankas, o akių vokai tiesiog užsimerkia ir daugiau neatsimerkia. Balsavimą pradedame, balsavimą baigiame. Um, 11 už, 16 prieš, taigi antrasis atkrenta. 23 Sasa Wagner. Sako pirmininkas. Kas už? Ne. 24. E, Sosa Wagner. Niekam neįdomu. Trečias pranešėjo. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 25. Pėterio Jara. Pranešėjas prieš. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 26. Sosa Wagner. Pranešėjas už. Kas už? Prieš Susilaikė. Atmesta. 27 Pėterio Jar pranešėjas prieš, kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ar galima balsuoti kartu dėl jų visų? Ne, atskirai. Pran... Ketvirtas pranešėjas už, kas už, kas prieš susilaikę, atmesta. Tada 5, 6, 7, 8, 9, 10 kartu. Taip, pranešėjas už. Kas už? Prieš. Susilaikę priimta. 28 Peterio Jara pranešėjas prieš kas už. Prieš. Susilaikę atmesta. 11 pranešėjo kas už prieš susilaikę atmesta. 29 Pėterio Jarkas už. Prieš susilaikę atmesta. Tada dėl visų kartų konstatuojamosios dalys Pėterio Jaro. Pranešėjas prieš kas už. Niekas nebalsuoja už susilaikę atmesta. Balsuojame dėl e, viso Giovanni pranešimo, paskutinio pranešimo. Elektroninis balsavimas pradedamas. EPP frakcija, ar visi balsuojate? Tikriausiai nekalbate apie žemės ūkį. Balsavimas baigėsi. 27 už, 2 prieš, 1 susilaikė. Sveikiname Giovanni. Giovanniui reikėtų suteikti premiją apdovanojimą už jo pastangas šiandien. Nous continuons. Taigi, tęsėme. Ir toliau pono Papastamkos pranešimas, kuris yra su mumis. Ir tai yra nuomonė dėl reglamento skirto žemės ūkiams, žemės ūkiui, mažų ūkių finansavimui. Visų pirma, pranešėjo, patys pranešėjo pakeitimai. Ar galima dėl jų balsuoti dėl visų kartu? Ne. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaikė pritarta. Penktas už, prieš, susilaikė pritarta. Šeštas už, prieš, susilaikė. Balsuojame elektroniškai. Esu šiek tiek pasimetęs. Ar visi balsavo dėl šeštojo pakeitimo? 20 už, 11 prieš, pritarta. Septintasis pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntasis už, prieš, susilaikė, pritarta. Devintasis už, prieš, susilaikė, pritarta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė, ta pačia dauguma atmesta. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė pritarta. Verčiame puslapį. Nebalsuojame kartu dėl keleto pakeitimų. Taip pat ir dėl 19. Helga, nenorite balsuoti dėl visų kartų. Sutinkate? Nuo 13 iki 19 pranešė pakeitimai. Vis dėl visų kartų, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 20 atsiimtas, 21 irgi atsiimtas. 22 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 23 pranešėjo už, prieš, susilaikė pritarta. 29 Piterio Jaro pranešės už kas už, prieš, susilaikė pritarta. 30 ir 31 atsimti 24 pranešėjo kas už kas prieš, susilaikė, patikrinkime, man atrodo, dauguma yra prieš. Balsavimas baigtas. 17 už 14 prieš. 33 Pierre Jaro pranešėjas už kas už, prieš, susilaikė, beveliui patikrinti. Balsavimas baigtas. 16 už 14 prieš 0 susilaikysiu. Pritarta. 25 atsiimtas, dabar periname prie konstatuojamosios dalies punktų. Ar galiu dėl visų trijų kartų, ne? Toliau pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Antrasis, už, prieš, susilaikė pritarta. Trečiasis, už, prieš, susilaikė atmestas. 2 Piterio Jaro pranešėjas už kas už, kas prieš. Balsuojame elektroniškai. Dėl 26 ir 27 Piterio Jaro pakeitimų. Balsavimas baigtas. Visi balsavo, puiku. 16 už, 15 prieš. Pritarta. 28 atsimtas. Dabar balsuojame elektroniškai. Galutinis balsavimas dėl pono Pampastamkos pranešimo. Balsuokite. Ar, ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 28 už, 2 prieš, 1 susilaikęs pritarta. Sveikiname kolegą komiteto vicepirmininką poną Papastamkos. Bien. Alors, je vous propose maintenant de voter le point 25 de Madame Holmeyer. Siūlau balsuoti dabar dėl 25 punkto ponios Holmeyer dokumento. Pone Fernandešai, e, ar yra siūlymų pervedimams, ar galime juos dėl jų balsuoti? šiandien. Taigi, pirmą balsuojame dėl Monikos pranešimo, ir jeigu turėsime laiko. Frančeska, jūsų, dėl jūsų dokumento balsuoti nebereikia dėl pervedimo, ar ne? Šitą jau balsavome. Tik dėl pervedimų lieka keletas punktų liečiančių kitas institucijas, bet visų pirma balsuojame dėl Monikos pranešimo. 25 punktas. Und zwar, wir hatten das Thema. Ähm Ačiū, ponė pirmininkė. Gal kai ką klaidina e, tai, kad ir vėl e, kalbame apie Europos e, saugumo agentūros pastatą ESMA, kuris įsikūręs Paryžyje pirmtakai šį pastatą nuomojo dar prieš tai, kai įsigaliojo ESMA reglamentas. Niekas neklausė, ar mes tam pritartume ar ne. Todėl mes rengėme pranešimą lygiomis teisėmis. Tiesa, aš nelikau labai sužavėta, nes dažnai kyla klausimas, kodėl taryba draudžia mums leisti pinigus, tuo tarpu pati labai mielai juos leidžia. Aišku, esma privalo e, turėti gero, gerus pastatus darbui, tačiau tikriausiai galite įsivaizduoti, kad Paryžius nėra pati uh, kainų atžvilgių palankiausia vieta nuomotis pastatus. Labai blaiviai reikia pasakyti, kad kas yra atsakingas už šią situaciją, tai mūsų valstybių, vyriausybių ir apskritai valstybių vadovai. Naujoji direktorė agentūros dirba tik du mėnesius ir ji tiesiog neatsakinga už tai, kas buvo nupirkta prieš jai užimant pareigas, o dabar negalime imti ir nubausti jos už tai. Esma bandė papildyti papildomą reikiamą kvadratūrą, kuri reikalinga tam, kad užtektų vietos visiems darbuotojams. 360, e, 396 kvadratiniai metrai dabar yra, reikia apie 2000. Ir vienintelis dalykas, kuris mus dabar uh, gali paguosti, tai tai, kad biudžetui tai nėra didelė našta, todėl kad du trečdaliai viso esma biudžeto yra paimami iš nuosavų išteklių. išteklių. Todėl e, ta pati suma nėra tokia labai didelė ir išlaidos, pavyzdžiui, baldams yra apie 18 tūkstančių ir kaip jau minėjau, du trečdaliai visų biudžeto išlaidų bus e, padengti iš nuosavų išteklių. Mes mokėsime tik 198 tūkstančius eurų, tai yra trečdalį tos sumos. Nežinau, kiek protinga e, agentūrai, e, tegul vertybinių popierių rinkos priežiūros agentūrai pasirinkti tokią brangę buveinę. Čia galbūt galėsime šį klausimą aptarti kokią nors kitą progą. Aš e, parengiau pranešimo projektą. Dėkoju visiems prisidėjusiems e, prie šio projekt, projekto. Aš manau, kad pirmiausia, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad neįvyko mūsų informavimas. Mes nesam, nebuvome informuoti apie žingsnius, kurių imasi agentūra. Ir vienai par kitaip, manau, kad tikrai būtų buvę įmanoma surasti kokią nors kitą vietą šiai agentūrai įsisteigti, o ne Paryžyje. Gal net toje pačioje Prancūzijoje tikrai atsirastų koks ir kitas miestas. Tačiau kaip ten bebūtų, šios agentūros vadovė nėra e, atsakinga, todėl turime pritarti, nes jokių kitokių alternatyvų nėra. Ačiū, Angelika Vertman. Ačiū pirmininkė, noriu paklausti, kas atsitiktų, jei prieš e, suteikdami tuos 50 milijonų, kas atsitiktų, jeigu prieš tai nesibaimintume ir ar nebūtų protinga vieną kartą imti ir nueiti ir paklausti, kas yra atsakingas. Reikėtų kreiptis į tarybą. Ir manau, kad teisiniu požiūriu tikrai pavyktų patraukti atsakomybę tuo metinį direktorių. Nes tikrai vieną kartą turime aiškiai parodyti, kas yra kas. Nes kiekvienais metais mums vis kalbama, kad uh, vienas ar kitas asmo negali prisimti atsakomybės, todėl kad tas sprendimas nebuvo priimtas jo. Tačiau anksčiau ir vėliau reikia įvardinti atsakinguosius. Manau, kad turėtume pasvarstyti tokią galimybę. Pone Holmeier. Klausimas teisinio požiūrį yra išaiškintas ir esma mums pateikė labai išsamų atsakymą nėra jokio direktoriaus, kuris atsakingas už šį sprendimą, todėl kad šis sprendimas buvo primtas valstybių ir vyriausybių vadovų. Jie sutarė visus įsipareigojimų asignavimus tiek finansinius, tiek e, teisinius patvirtinti. Taigi mes galime apskūsti 27 valstybių narių vadovus. Teisės tarnyba labai aiškiai pabrėžė, kad čia nekalbame apie vieną neatsakingą direktorių ar generalinį direktorių, kuris nesuvokė savo atsakomybės ir apie tam tikras procedūras, ne. Uh, E, steigimo e, sutartyje, kai buvo steigiama ESMA, tuomet e, valstybių ir vyriausybių vadovai davė savo sutarimą perimti visus finansinius ir teisinius įsipareigojimus šios agentūros. Ir dabar esma vadoviai nieko kito nelieka, kaip perimti tuos įsipareigojimus, uh, E, kuriuos buvo prisėmęs jos prim, pirmtakas. Yra išsidarėta dėl tam tikrų e, palankesnių sąlygų, tačiau iš esmės vis dėlto liekame prie to senojo palikimo. Ir dabar direktorė tiesiog uh, yra tokioje situacijoje, kokioje yra. Ir jei mes atmestume prašymą, tuomet turėtume mokėti mes baudas ir galbūt galėtume nepasirinkti Paryžiaus, tačiau net jei pasirinktume kitą miestą, tai sumuojant to miesto pastatų nuomą ir tą baudą, kurią turėsime mokėti, tos sumos tuomet met E, nesiskirs labai. Manau, kad didžiausia nuomos dalis, ir tai aš įtraukiau į savo pranešimą, yra nuosavi ištekliai 2013 mes mokame milijo, apie milijoną 280 tūkstančių. 000 tiksliau moka už šią didelę sumą, šios milijonus moka agentūra, o iš ES biudžeto už nuomą yra mokami 387 tūkstančiai. Paprastai galbūt esma galėtų ir pati išsilaikyti, jei galėtų nuomotis pastatus palankesnėmis sąlygomis mes kreipėmės į teisės tarnybą, e, taip pat kreipėmės į esmą, kuri labai išsamei atsakė, tačiau vienai per kitaip nebėra daugiau nieko, ką čia galime aiškintis. E, tikrai nebuvo jokių tarnautojų, kurie būtų elgesi neatsakingai. Ačiū, Monika, dabar ponas Hartongas. Ik eh, voel mij als eh, politicus niet graag. Ačiū pirmininkė. Man kaip politikui nepatinka jaustis bejėgiam. Todėl aš norėčiau pabrėžti e, kolegės Vertman komentarus. Reikia kalbėti ne tiek apie teisinius aspektus, bet svarbu yra tai, kad ar, ar galime etinį signalą pasiūsti. Turime parodyti, kad mes nesutinkame su tą mintimi, kad mes, kaip viena iš biudžeto institucijų, esame nustumtyti į šoną. Ačiū. Toliau Jūta Haug. Ačiū. Tikrai nenoriu, kad mūsų visų gyvenimas būtų sudėtingesnis nei prieš tai, tačiau skirtingose kontekstuose daugelį kartų diskutavome apie tai, koks vaidmuo tarp institucinėje sąrangoje tenka tarybai, arba kitaip tariant, valstybių ir vyriausybių vadovams. Ir mes gavome vienareikšmišką informaciją, kad tai nėra e, institucija, kuri gali priimti teisinių požiūrių privalomus aistančius sprendimus. Taigi, šią prasme, valstybių ir vyriausybių vadovai turi ženklinti ir numatyti tik tam tikras tendencijas. Todėl mes aš tiesą pasakius nežinau, kas kokioje šalyje atsakingas už finansus, galbūt čia reikėtų kreiptis į e, finansų ministrus, tačiau vienai per kitaip mes turime patys įsiaiškinti situaciją. Ir aš manau, kad čia lemiamą vaidmenį turėtų vaidinti ne valstybių ir vyriausybių vadovai, nes pagal sutartis jie negali priimti teisinių požiūrių privalomų sprendimų. Tuo tarpu tai jau yra įvykę ne vieną kartą, tūkstančius kartų, kad mes norėjome, pavyzdžiui, kovoti prieš nedarbą, o mūsų finansų ministrai atsakė, kad ne, tam nėra pinigų. Um, todėl su panašiais sunkumais susidūrėme ir e, svarstydami e, finansinį gelbėjimo paketą. Aš nežinau, kaip Monika, e, ką čia pasakytų, tačiau aš manau, kad Jei iš ties konkrečiu atveju sprendimas buvo priimtas valstybių ir vyriausybių vadovų, tai tikrai tie kiti dabar yra prastoje situacijoje, tai yra tie, kas išnuomojo tą pašiūrę. Ta, monsieur, monsieur... Ačiū, Jūta, ponas Gajeris. Iš ties, kalbant apie agentūrų pastatus ir konkrečios agentūros pastatus susidurime su problema. Mm, mano duomenimis taryboje um, priimamas sprendimas, kuriame mieste bus agentūros buveinė, o atitinkama vyriausybė priima sprendimą, e, kur, kokiame mieste. Taryba priima sprendimą kokioje šalyje. Uh, Ir man nekarta tai buvo, kad pavyzdžiui buvo e, priimtas sprendimas buveinę įsteigti dokose, kuri, e, kuris šiaip jau yra brangiausia įmanoma nuomoti nekilnojama turta vieta. tie patys, kurie e, skatina taupyti, e, kalbant apie agentūrų buveinės, renkasi tokią vietą buveinės nuomai, kad ta nuoma būtų kaip galima brangesnė. Neturėtų tai būti. Euh, euh, euh. Ačiū. Ar galėčiau aš asmeniškai taip pat pakomentuoti, o Monika užbaigs šią diskusiją. mes visi, skaitant ir pranešėją, ir e, pasisakiusieji čia, nesame patenkinti, kad esame įstumti į kampą. Nes e, sprendimas, kurį, reikia, kurį turime čia, yra politinio sprendimo rezultatas. Žinoma, mes galime pareikšti neigiamą nuomonę ir tai sutrikdytų esmą agentūros darbą, o jos mums dabar reikia kaip niekada. Politiškai labai sunku žengti tokį žingsnį. Todėl aš galvoju, ar šioje nuomonėje ar kur nors kitur, galbūt pranešime spaudai ar per spaudos konferenciją, galėtume pasakyti, kad Europos parlamentas ar jos biudžeto komitetas nerimauja labai smarkiai. Dėl didelio nuolat kuriamų agentūrų skaičiaus įvairiose Europos miestuose, nes pavyzdžiui, patentų teismas turi priimti sprendimus dirbdamas trijose skirtingose miestuose. Taigi, turime pareikšti savo nuomonę dėl tų įvairių institucijų, organizacijų, kurios kūrėsi įvairiausiose miestuose, tokiuose vietovėse, kurias parenka primančioji šalis, o viską sumo, už viską sumoka mokesčių mokėtai per Europos Sąjungos biudžetą. Mes norėtume surenkti posėdį šią temą, kur galėtume šį klausimą iškelti trialogo metu ateityje kai kalbėsime apie kitą biudžetą, galime kalbėti apie sąjungos poreikius asignavimų mokėjimams e, prasme ir priversti e, vyriausybę, suvaržyti vyriausybės. O jeigu taip nepavyktų padaryti, tai galima atkreipti visuomenės duomenį, dėmesį į tuos, e, tas išlaidas, už kurias mes nesame atsakingi ir ko negalime nieko padaryti. Kai, kai arklys jau pabėgo, nėra prasmės tvarkyti arklydės duris. Dominik Rikė, yra ir kitų problemų susijusių su šituo aspektu. Tai yra, mes esame priversti e, validuoti ir pritekti politikai, kurios nekūrėme, neinicijavome. Mes tarsi nusikri... atsisukame prieš agentūras, ne prieš jų pastatų politiką, o ar agentūros juk ir yra ES integracijos variklis. Situacija darosi iš dalies e, pavojinga kalbant apie tai, kaip valstybės paskiria agentūrų buveinės, buveinės reikėtų, kad šis procesas vyktų išmitingiau. Ir kai kuriais atvejais tai tiesiog gali padidinti euroskeptikų gretas. Pirmininkas taip. Bet dažnai būtent į agentūros yra matomiausios. Ir pavyzdžiui, kuomet vyks trilogas, galime tą problemą išplėtoti. Monika, ponas Hartongas paprašė dar kartą žodžio. Pirmininkė, kaip suprantu, audito rūmai rytoj paskelbs specialią ataskaitą skirtą agentūrams. Tikrai bus namus jas susipažinti. Auditorumai, žinoma, gali suformuluoti ypač aktualią nuomonę. Monika, prašau. Um Prieš tai nenorėjau paminėti tam tikro dalyko, tačiau Gairis ir Jūta paskatino mane trumpai paaiškinti tokį dalyką. ESMA yra ypatinga agentūra, todėl kad ji nėra įsteigta um, naujai, tad Tačiau e, Europos vertybinių popierių reguliuotojų komitetas e, yra perdarytas į šią agentūrą teisinę prasme, todėl e, gaunasi tai, kad ši agentūra tęsia savo veiklą, tai nėra naujai pradedama veikla. Ir e, su tuo susijusios yra ir tam tikros teisinės pasiekmės. Noriu pabrėžti, kad e, išlaidos e, yra iš esmės ribotos. 982 tūkstančiai per metus. Tai yra suma, kurią ES privalo skirti šiai agentūrai. Aišku, gal būtų maloniau, jei ta suma būtų 600 tūkstančių, tačiau iš esmės mes nekalbame apie milžiniškas sumas. E, medicinos agentūros atžvilgių buvo, buvo aišku suprantama, kodėl nenorėjome, kad ji būtų įsteigta Kanarų salose. Manau, kad reikėtų pasistengti atkreipti tarybos dėmesį į šią opę um, problemą, o, o patentų, patentų teismo uh, atveju e, buvo pasirinkti patys brangiausi miestai, tai yra Münchenas, Paryžius ir dar vienas miestas. Esma tiesiog perimė savo perėmė visus įsipareigojimus iš savo pirmtakės e, ir čia situacija yra kiek kitokia. Teisės tarnyba mums patvirtino, kad iš ties yra kaip, taip, kaip yra. Ir kita vertus, su šia agentūra susijusios išlaidos yra tikrai ribotos, tačiau nepaisant to mes turime teisę pykti. Pone Hartangai, um, jūsų pastabas pasižymėjau ir įtrauksiu į mūsų nuomonę kartu su kitais pranešėjais. Bien. Mes chers collègues, alors. Kolegos. Balsuosime dėl Monikos nuomonės ir, jei neprieštaraujate, pridėsiu prašymą mūsų vardu įtraukti šį klausimą į kito trilogo darbo tvarkę ir kaip sakė Dominik Rikė, pareiškime spaudai. Tai yra aktualu, tai siekis tinkamai tvarkyti bendrijos išteklius. Kas už Monikos nuomonę? Kas prieš? Susilaikė. keturi. Dėkoju, ačiū Monikai. Tai buvo pirmasis dokumentas toliau. E, Frontex agentūrai skirtas tekstas. Čia jau yra pakeitimų teikimo etapas ir čia mes turime išsi, apsispręsti, ar norime ką nors čia keisti, daryti ar ne. Mielas pirmininkė, tai yra džiugus pranešimas. Aš kaip pranešėja turiu pasakyti, kad Frontexas atitinka visus reikalavimus, kuriuos gali tai kelti e, biudžeto komitetas. Jie tikrai ištyrė rinką ir stengiasi, kad nuomojami pastab, pastatai būtų kaip galima pigesni iš naujo pastato. Jie persikėlė į kitą, buvo prieš tai agentūra įsimiečiusi skirtingose aukštuose, 7-22-23, tada minus 1-5 E, ir buvo nuspręsta ir dėl saugumo sumetimų dirbti palankesnėmis e, sąlygomis. E, buvo priimtas sprendimas, kad nuoma neatitinka rinkos sąlygų. 2009 metais buvo atliktas rinkos tyrimas, buvo nuspręsta, kad reikalingas plotas yra 500 kvadratinių metrų, buvo um, dabar parengtas e, pastatų projektas vos suspyrė. Tai yra um, pasirinktas toks uh, pastatas, kurio plotas yra daug e, didesnis, nereikalingas, tačiau nuoma yra labai nedidelė - 19 eurų su kažkiek kvadratiniam metrui. E, taigi dabar Frontexas užims septyni, septynis aukštus ir ši agentūra tikrai surado patį palankiausią variantą nuomai, kokį tik galėjo rasti. Manau, kad šį kartą gal nepykim, bet gebėkime pagirti Frontex už tai. Aba Paris, vive Varsovie. <laughs> Euh, Gyvoja Varšuva. Ar bus kokiu nors pastabų? Kas už pranešėjos pasiūlymą? Ačiū. Kas prieš? Vienas prieš susilaikė. Pritarėme šiam projektui. Paskutinis dokumentas yra energetikos reguliavimo agentūroms skirtas tekstas. Trumpai. Nors nauja biudžeto tvarka nėra dar įsigaliojusi, Mm, tačiau e, atsar pabrėžia, kad ji tos tvarkos laikysis tik tiek, pane pirmininkė. Puiku, ačiū. Baigėme balsavimus numatytus šiai dienai, tačiau posėdis nesibaigė. Dar yra mm, procedūra dėl pervedimų. Pranešėjau. Tai yra pranešėjas dėl kitų institucijų 2012 metų biudžeto. C'est le mien? Bon, on a besoin de plus d'argent pour les... Reikia daugiau pinigų, kad būtų geresni mikrofonai. Ačiū, ponė pirmininkė. Galvojau, kad balsuosime rytoj, bet galime netidėti rytoj to, ką galime padaryti šiandien. E, eh, do Serviço Europeu de Ação Externa ao pedido de alteração número. Dėl Europos išorės veiksmų tarnybos problemos nėra patvirtinti šį dalyką. 2,5 milijono rezervų panaudojimas. Išorės veiksmų tarnyba pateikė išsamą atsakymą parlamentui užklausimą. todėl galime patvirtinti šį pasiūlymą. Parce que c'est épouvantable pour les, pour les traducteurs, pour les interprètes. Garsas yra išties nepakeliamas vertėjams. Bon.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 C'est fait. Voilà. Bon, maintenant je pense que c'est bien. Tvarkyta dabar tikriausiai veiks. Estava a dizer que o, orça, o, eh, o pedido de alteração. Taigi, kaip sakiau, antrasis pakeitimas dėl išorės veiksmų tarnybos. Atsižvelgiant į jų išsamius atsakymus, gali būti patenkintas, mes galime leisti panaudoti rezervus. Taip pat dar turime trečiąjį pakeitimą dėl išras veiksmų tarnybos, kur čia yra prašymas pervesti lėšas. E, tai dėl to balsuoti nereikia, čia yra, e, yra informacinis punktas, taigi problemos nėra. 10 procentų ribos laikomasi. Dabar aš norėčiau atkreipti iš rasismų tarnybos dėmesį į faktą, kad kadangi tai yra nauja, nauja institucija, ji turi atsargiau teikti savo prašymus pervedimams iš biudžeto. Jie, kaip ir kitos institucijos, turėtų paaiškinti, iš kokių eilučių į kokias reikia pervesti lėšas. Nes kitaip tos sumos gali skelti tam tikrą sumaištį. Kaip ten bebūtų, šis prašymas numeris 3 yra informacinis ir dėl jo mes turėtume šiam prašymui pritarti. Su pastaba, kad išorės veiksmų tarnyba atsargiau turėtų teikti savo prašymus. Tai būtų e, naudinga jai pačiai. Kad dėl kitų prašymų, dėl pervedimų Europos parlamento prašymai, tai prašoma pusantro milijono eurų skirti paramai išras veiksmų tarnybai. Atsiprašau, čia 450 tūkstančių dėl plenarinių posėdžių salės Strasbūre. Taigi mes e, pervesime šios pinigus C04 prašymas susijęs su seminarų, simpozijumu ir kultūrinės veiklos, kultūrinio renginių organizavimu, Sakro premija ir taip toliau. Čia problemas nėra. Rimčiausias pakeitimas būtų C05. Tačiau, aš manau, šią progą neturėtume uždėti pernelyg didelės naštos kitų metų biudžetui, nes ir šiemet reikia, yra, yra būtinybė e, padaryti tam tikras investicijas. Reikia investicijų į e, programinį įrangą, naujas technologijas, informacinės technologijas. Reikia išplėsti belaidžio ryšio apimti visos Europos parlamento pastatuose. Turime užtikrinti, kad e, visi parlamento nariai galėtų pasinaudoti šiuo ryšiu. Todėl aš rekomenduoju patvirtinti šį pervedimą, turint galvoje, kad šie parlamento prašymai būtų patenkinti iš nenumatytams atvejams skirtų rezervų. ir kai biudžeto institucija, tai yra mes tam pritarsime, tam galima tos rezervus panaudoti. Galima iš to rezervo pervesti lėšas. kai tam Mes e, tam pritarėme. Tiek turėjau Jums pasakyti. Ir paskutinis dalykas - ombudsmeno pasiūlymas, nedidelis pervedimas dėl susijęs su pastatais ir darbuotojais - 316 eurų E, prašymas pateiktas tinkamai. E, čia yra. Čia pranešėjai toliau Inge Gressler. Dėl AIVT 2012 metų trečiojo perkelimo. Aš turiu pasakyti, kad nei komisija, nei uh, uh, kitos institucijos neturėtų pamiršti savo įsipareigojimų. Man iškyla daug klausimų. Trečiame dokumento puslapyje kalbama, kad susidarė didesnės išlaidos, kurių suma yra 6,4 milijonai, todėl, kad buvo įsteigtos 23 naujos darbo vietos paskaičiuosime, kad metinis atlyginimas tuomet yra 370 tūkstančių eurų, o devyniems mėnesiams tai būtų 78 tūkstančiai eurų. Ir tos sumos tai yra, yra ženkliai didesnės nei bendras vidurkis ir visiškai netitinka to, kas turėtų būti taikoma įprastam perkelimui. Aš manau, kad ir naujos institucijos turi išmokti, kaip reikia formuoti biudžetą, todėl kad tai, kas dabar vyksta, yra neskaidru ir neaišku, mes nežinome, ar čia kalbame apie 14 milijonų perkelimą, ar apie 4 milijonų perkelimą, Aš manau, kad turė, reikėtų daugiau tikslumo ir tikrai būtų gerai žinoti, kas slypi už tų skaičių, nes priešingų atveju nereikalingas joks biudžeto projektas, jei niekas jo nesilaiko. Noriu kai ką pasakyti dėl pervedimų. Buvo sakyta, kad mes pervedėme pinigų iš nuolatinio rezervo įvairiausiams reikmėms padengti. Jeigu mes nuolatos tai darome, tai tos išlaidos turėtų būti numatytos e, nu, paprast, įprastime biudžete. Jeigu tai ir jos turėtų būti Jeigu tai yra einamosios išlaidos, jos neturėtų būti finansuojamos iš ypatingojo rezervo. Tas pats buvo praeisiais metais, tas pats yra ir šiais metais. Aš neturiu nieko prieš. Aš suprantu, kad tas išlaidas reikia finansuoti, bet turime nusiųsti žinę savo administracijai, kad tos išlaidos turėtų būti suplanuotos ir turėtų būti biudžete, o ne e, finansuojamos naudojantis ypatingojų rezervų. Ačiū, žodis pranešėjai. Jau, jau, percebo as, as Taip, aš suprantu kolegų mintis. Ir iš tiesų kalbame apie e, ypatingųjų išlaidų rezervo panaudojimą, o kalbant apie e, nekilnojamojo turto sektorių galėtumėme e, pateikti rekomendacijų mūsų administracijai ir pasiūlyti elgtis kitaip, kalbant apie investicijas. Tačiau viską vertinant iš juridinio požiūrio taško, niekas čia nekelia kliučių tinkamam valdymui, tinkamam tvarkymui. Tačiau mes priimėme sprendimą dėl pavyzdžiui bevėlio tink, interneto tinklo įvedimo. Pirmasis etapas buvo finansuojamas taip pat kaip ir dabar, kaip mūs, mes esame prašomi dabar finansuoti. Siūlau pritarti šiam pasiūlymui, e, bet tai mums visiškai netrukdo pareikalauti elgtis disciplinuočiau O kalbant apie lygaus traktavimo principą ir taip pat dėl to, kad mes norime, kad būtų tenkinamos tam tikros sąlygos, kad galėtumėme atlikti savo, mums tenkančias užduotis, mes esame suinteresuoti tuo, kas, kad bevėlis interneto ryšys atsirastų ir turėtume finansuoti šiuos darbus. Būtent tai ir apsprendžia mano poziciją. Iš politinio požiūrio taško būtų naudingiau tai daryti šiais metais, netai, tuomet neturėsime perkelti tų išlaidų į kitus metus ir numatyti išlaidų šiems tikslams iš kitų metų biudžetų. Aš pasižymėjau ponios Gressler mintis Kalbu apie Europos šalies santykių tarnybą. Aš jau esu išsakęs savo nuomonę tuo klausimu ir sakiau, kad kitą kartą reikėtų tarnyboms priminti, kad kitą kartą, kai prašys padaryti pervedimą, paprašysime jų e, dirbti tiksliau, taip pat e, pradėti remtis kitais darbo metodais ateityje. išorių santykių tarnyba turės prisiderinti taip pat ir procedūrų, kurias taiko kitos institucijos. Vėlgi, noriu priminti, kad ir tai sakau informacijos tikslams, mes dar nebalsavome dėl šio klausimo. EIVT turėtų pateikti papildomos informacijos artimiausiamis dienomis. Tačiau ne, nemanau, kad e, šis klausimas nusipelno e, gilesnių debatų šiandien. Manau, kad visa tai nesusiję su šia tema. Mes svarstome pasiūlymą dėl lėšų pervedimo. Galime jį svarsti, galime grįžti prie jo rytoj, kuomet bus EIVT atstovų. Jie galėtų viską ir paaiškinti. Pirmininkas. Pirma, EIVT. Dėl šios tarnybos, jos atveju mes balsavome tik tai dėl pervedimo numeris 2. Pervedimas numeris 3, Ingeglėslėl e, teigia, kad turima informacija mūsų netenkina ir e, būtų gerai, kad EIVT atstovai būtų rytoj čia. Ir siūlau balsuoti dėl antrojo pervedimo, o rytoj po, bals, dėl, po balsavimo dėl laikinosios ataskaitos išsakyti šiuos visus pastebėjimus išorės veiksmų tarnybos atstovui. Jie turėtų ateiti čia, kad, jie, kad sulauktume atsakymų ir paskui e, svarstysime parlamento pervedimą skirtą parlamentui. Kas, visų pirma, dėl antrojo, kas už pervedimą už šios veiksmų tarnybai, kas prieš, susilaikė pritarta. O dėl trečiojo pervedimo, jūs susilaikote, atsiprašau. Guoja susilaiko, dėl, ant, dėl trečiojo nebalsuojame, Turime klausimą, kurį užduosime išorės veiksmų tarnybai. Sutinkate? Toliau, dėl parlamento. Goran išsakė pastebėjimą. Iš tikrųjų, tai pagristas reikalavimas. Man atrodo, kreipiuosi pranešėję, kad jei pritarsime tiems pervedimams, bals, po balsavimo suformuluoti nuomonę, kurioje parlamento administracijai pareikštume, kad tai nėra geras tvarkymosi metodas, nes kiekvienais metais prašoma e, tų, tų pačių išlaidų, šių pervedimų toms pačioms išlaidoms finansuoti. Taigi, su šiuo pakeitimu žodžiu, ar galime balsuoti bendrai dėl, perved, dėl pervedimų parlamentui? Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dėl ombudsmeno institucijos niekas neturėjo jokių pastabų. Kas už pervedimą? Ačiū. Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Dėkojame pranešėjai. Ir tikimės pratesti šios temos varsimą rytoj ir pasikeisti nuomenėmis su EIVT atstovais. Dabar visų žvilgsniai nukrypo į Barbarą Materą. Mais qui est distraite par son coordonnateur. Euh, mes chers collègues, Barbara. Barbara, mėly kolegos. Balsavimai, šiandienos balsavimai baigti, rytoj iš ryto pratesime balsavimą dėl tarpinės ataskaitos. O tuo tarpu E, šiai popietį numatytas keitimasis nuomonėmis dėl pranešimų, kuriuos rengia Barbara Maitera. Viena, vienas iš jų dėl Creative Europe programos, o kitas dėl Europe for Citizens programos. Et euh, nous aurons aussi à un échange de vues sur le rapport R. Taip pat vyksas, vyks keitimasis nuomonėmis dėl Hercules 3 programos, jos aut to pranešimo autorius yra e, Ričardas, bet jis išėjo iš salės. Barbara, žodis jums. Ačiū, pirmininkė, ačiū už galimybę pristatyti šios du dokumentus. Pagal komisijos pasiūlymą e, kitoje šios finansinės e, programos metu siūlomos dvi programos - Kūrybinga Europa ir Europa piliečiams. Pirmojoje komisija nori e, pasiūlyti remti kūrybiškuosius sektorius ir jį pasiūlė vieną programą, vadintą Kūrybiškoje Europa, įtraukiant ankstesnės e, Media Mundus ir e, Media programą. Čia mažos ir vidutinės įmonės galėtų pasinaudoti kredito linijomis, jeigu jos dirba kultūros ir kūrybiškose sektoriuose. Iš esmės, reikia pasakyti keturis dalykus. Reikia stiprinti kultūros sektoriaus pajėgumus, skatinti autorių ir atlikėjų judėjimą Europos Sąjungoje stiprinti jų pajėgumus, kūrybiškumą ir skatinti bendradarbiavimą bei naujų verslo modelių dėgymą. Finansavimas, kuris siūlomas šiai programai pagal kitą daugiametę finansinę programą būtų 1,8 milijardo eurų. Čia noriu Italijos kolegas patikinti, kad vertime iš anglų į italų kalbą e, padaryta klaida, nes ten parašyta 1,8 milijono, o ne milijardo eurų. Aš, kaip pranešėja, rengiant šias dvi nuomonės, pirmiausia domėjausi biudžeto pateirimų kultūros ir kūrybiškiams sektoriams. Teisėkuros tekste turime paminėti ir procentus skirtingiems sektoriams turime stiprinti tų sektorių tarptautinį komponentą. Taip pat reikia galvoti ir apie jaunus menininkus. Toliau, kalbant apie Europą piliečiams programą. Čia komisijos pasiūlyme pabrėžiamas pabrėžiama šio, e, istorijos, ES istorijos žinojimo svarba. Labai dažnai ES projektai skirti piliečiams, tačiau ne visada tai yra suvokiama. Reikia pademonstruoti, kad ES projektai gali būti svarbus piliečiams. Pagal šį projektą kalbama apie ES istoriją, institucijų istoriją. Piliečiai būtų skatinami dalyvauti demokratinėme ir pilietinėme gyvenime. Tokie būtų čia svarbiausi aspektai. Dėl finansavimo susijusio su šia programa kalbama apie 229 milijonus eurų, palyginti su 215 milijonų pagal dabartinę finansinę programą. Šis padidinimas gal ir geras. Aš teiksiu pakeitimų dėl to, ar būtų dar įmanoma padidinti šios lėšas 5 procentais. Taip pat būtų galima numatyti galimybę mažiems projektams pasinaudoti šią programą. Todėl aš taip pat pridėjau pakeitimus dėl to, kad ir jaunimas galėtų pasinaudoti šią programą. Stengiausi šios nuomonės padaryti gana glaustomis. Šios dvi programos, man atrodo, yra visai geros. Ir tikiuosi, kolegos savo pakeitimais padės pagerinti tekstą. Terminas pakeitimams yra spalio 22 diena, o balsuojame komitete numatyta lapkričio 15 diena. Ačiū uždėmesi. Dėkoju pirmininkė už galimybę pristatyti šias programas. Pirmininkas, ačiū Barbara, e, viskas buvo labai aišku. Ponas Gairis nori kalbėti. Ja, danke, prezident. Ačiū, ponia pirmininkė. Socialdemokratų požiūrį nei viena, nei kita pro programa nekelia problemų, mes remiame e, pranešėjos poziciją dėl kūrybiškos Europos, perimti e, privalomai taikyti charakterį. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į metodinę e, problemą. Aš taip pat dirbu biudžeto kontrolės komitete ir e, patyrėme tokią e, traumą, nes pirmininkų suiga nukėlė priemonės, kurias mes teikėme. Um, pabrėždama tai, kad e, mūsų komiteto bet kokias galimybės tiesiog pranoktų e, tam tikrai pareigojimai. Iš ties e, reikia kartais pasvarstyti, ar vienas ar kitas dalykas, tai yra tema, nepriklauso kokiam kitam komitetui, Čia galbūt šios programos, už šias programas turėtų būti atsakingas regionų komitetas. Tačiau iš esmės aš manau, kad mes savo diskusijose turėtume apsiriboti tik ties su biudžetu susijusiais klausimais tiesą pasakus, turėtume savęs paklausti, kaip turėtume elgtis, ar apskritai kalbame apie viską bendrai, ar tik apie biudžeto reikalus. Programa Europa piliečiams. Čia aš vėl savo frakcijos vardu norėčiau iš esmės signalizuoti mūsų pritarimą. Nežinau, ar išmintinga, kaip pranešėja siūlo atskiras sritis taip išskirti, kaip tai padarė pranešėja, reikėtų panagrinėti, kiek susijusios abi programos ir e, kaip jas naudoja pilietinė visuomenė. Aš manau, kad čia būtų galima surasti ir procentinius skaičius ir ją jau taip e, būtų, tai jei pasirodytų, kad e, mūsų piliečiai e, labiau vertina programą Europą piliečiams, tai galbūt e, jai reikėtų skirti didesnį biudžetą. Non. Nu. Am rapporteur, vous voulez... Ačiū. Ar dar kas nors nori kalbėti? Ar pranešėjai nori sureaguoti? Ne. Ačiū. Kaip sakė pranešėja, Terminas pakeitimams šiems dviems nuomonėms yra spalio 22 diena, taigi turime dvi savaitės. Balsuojama bus lapkričio 15 diena. Čia bus nuomonės kultūros reikalų komitetui, o kultūros reikalų komitetas savo pranešimą tvirtinis e, lapkričio 27 dieną ir turbūt plenarnėje sesijoje bus balsuojama gruodžio mėnesį. Taigi, jeigu daugiau niekas nori kalbėti, šios dienos darbo atvarkės klausimai baigti. Ir galėsime baigti šios dienos posėdį. Sustiksime vėl rytoj. Ar dar dėl kitų klausimų? Norite kalbėti, ponė Susa? Ne, dėl Matera pranešimo. Atsiprašau man į akis šviečia saulė, tai aš jūsų nematau mane akina jūsų veidas ir saulė. Prašom. Pone pirmininkė, aš norėjau pateikti klausimą, noriu padėkoti dėl Barbaros Matera e, nuomonės projekto dėl kūrybiškos Europos. Mano supratimu, čia yra daug sąsajų ir yra pateiktas pakeitimas, kuriuo siekiama daugiametinėje finansinėje programoje numatytas lėšas panaudoti, siekiant tikslų, tai yra mm, prasminga, atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybės. Mano supratimu, labai svarbu krizės akivaizdoje um, akcentuoti kultūrą ir kultūrinius aspektus, suteikiant jiems pakankamai dėmesio. Net atsidūrus krizėje kultūra yra svarbi. Trumpai norėjau pastebėti keletą dalykų. Aišku, Europa susiduria su didelėmis problemomis, ypač uh, menininkai susiduria su problemomis, todėl kad ir valstybės narės apkarpė savo nacionalinius biudžetus skirtus kūrėjams ir menininkams. Pavyzdžiui, Portugalija tai padarė labai drastiškai. Kultūros ministerija praktiškai nebeegzistuoja Portugalijoje. Čia yra valstybės sekretorius atsakingas už šią sritį ir e, valstybės parama yra apkarpyta drastiškai. Manau, kad jei norime pasiekti užsibrieštus tikslus, turime pasvarstyti tai, kad kultūros sektoriai yra sukūriami 5,5 e, procentų viso ES BVP. Mums dabar yra likusios nepilnos porą savaičių šioj, šioms nuomonėms paremti ir tikrai tikriausiai pateiksime pakeitimų, todėl kad šie pranešimai mums yra be galo svarbus. Čiauda, daugiau jokių pastebėjimų nėra. Ačiū. Baigiame šios dienos posėdį. Susitiksime 9 val. rytoj. Balsuosime iš esmės dėl tarpinės ataskaitos. E, dėl tarpinės ataskaitos, kurią rengia e, Raineris Bögė ir Ilvo Kalfin ir taip pat Jean-Luc Deano pranešimo skirto e, PVM reglamentui, taip pat e, nuosaviesiams ištekliams. Ir vyks keitimasis nuomonėmis dėl Richardo Ashworfo e, nuomonės projekto Herkulis 3 programai ir posėdėje dalyvaus EIVT tarnybos atstovai, su kuriais diskutuosime e, trečiojo pervedimo klausimą. Jeigu niekas daugiau nieko nenori pasakyti, ačiū, posėdis baigtas.